Vienos pranešimo e, apie tarptautinės priekybos poveikį e, pasaulinės vertės grandinėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų globalizuota ekonominė sistema yra susijusi su gamybos procesais. Ir e, dažnai matome, kad įvairios operacijos vykdomos įvairiose pasaulio vietose, suvedamos į vieną tą tiekimo grandinę. Ir kartais mes kalbame apie novatoriškas partnerystės, kalbame apie gamtinius išteklius, kurie turi būti išgaunami aplinkai palankių būdų. Ir kartais matome, kad net yra rinkų, kur nėra um, pakankamai apsaugos, yra mokesčių vengimo ir panašiai. Dažnai tarptautinės korporacijos per partneristės sutartis arba rangos sutartis samdo tam, tikrus, tam tikras paslaugas. Taigi ES yra didžiausia paslaugų ir prekių importuotoja ir savo prekybos politiką turi pasinaudoti tam, kad e, pasaulinių verčių grandinės leistų užtikrinti tvarų vystimąsi visiems ir prisidėtų prie teisingesnės globalizacijos ir sažiningesnės globalizacijos. Dabar tai, kad trūksta atsakomybės per visą tą vertės grandinę, sukelia pavojų darbuotojų išnaudojimui ir užtikrina nesažiningą konkurenciją socialinę prasme, aplinkosauginę prasme ir taip pat ir mokesčių prasme. Šis pranešimas e, turi būti vertinamas ir Europos priekybos politikos kontekste ir jame yra kritikuoj, kalbama apie piliečius, kurie siekia teisingesnės, sažininkės, sažininkės konkurencijos. Ir siūlome įvairias priemonės, kaip būtų galima užtikrinti, kad pasaulinės vertės grandinės būtų atsakingesnės ir skaidresnės. Aš galiu pateikti kelias e, tokias, e, to, tokių priemonių pavyzdžius, pavyzdžiui, tarptautinių susitarimų, priekvinių sutarimų sudarimas, numatant e, privalomas nuostatas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesniais rojais. Taip pat reikalinga imtis iniciatyvų dėl konfliktų zonose išgautų naudingų išteklių ir numatyti atitinkamas prievolės e, siekiant e, užtikrinti, kad nebūtų naudojamos tokios priemonės, kaip reikalauja EBPO. Taip pat reikalinga užtikrinti tarptautinės darbo normas ir taip pat aplinkosauginius aspektus. Ir aš galiu paminėti tą iniciatyvą, kurios ėmėsi Italija dėl pomidorų auginimo ženklinimo. Taigi, šis pranešimas yra galimybė imtis iniciatyvų privačiame sektoriuje, taip pat atsižvelgti į tai, kaip yra gaminami įvairūs e, produktai. Ir aš norėčiau paminėti, kad buvo daug deramasi dėl to, kaip būtų galima sutvarkyti tą globalizaciją. Ir man atrodo, kad buvo tinkama, pasirinkta tinkama pusiausvyra, buvo laikomasi bendro požiūrio į tai, kad priekyba turi būti naudinga visiems. Ir neseniai kolegos minėjo Simon Dale išmintingus žodžius, kur sakoma, kad siekiant kompromiso reikia siekti aukščiausių įmanomų standartų. Ir atsižvelgiant į kiekvieno specifiką. Ir aš manau, kad šie žodžiai puikiai ir į, įkūnija mūsų tuos bandymus pasiekti kompromisą. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad mums iš tiesų bendrų pastangų dėka pavyko pasiekti tinkamo kompromiso. Ir aš tikiuosi, kad didelė balsų dauguma bus patvirtintas šis pranešimas rytoj. Dėkoju. Ačiū. Spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, kalbės ponas Kelis. Ačiū, aš labai didžiai klausiausi pranešėjos ir man atrodo, kad na, bendrai paėmus tai iš tiesų labai gerai subalansuotas, racionalus siūlymas. Aš kaip INTA komiteto narys irgi labai domiuosi priekybą. Priekyba yra labai svarbi, nes kai gaminama prekė, reikia ją parduoti. Ir labai svarbu, kad ES pasirašytų priekybinius susitarimus visame pasaulyje, nes tai daro didžiulę įtaką uh, visų šalių ekonomikoms. Ir iš tiesų turėjome labai sėkmingų pavyzdžių su, su tam tikrais priekybiniais susitarimais, kai tikrai išaugo ir importas ir eksportas. Ir iš tiesų mes turime e, spręsti visus tos aspektus visumoje. Taigi e, geriausias sprendimas būtų siekti tų priekybinių susitarimų. Ir konsultuoti su suinteresuotais asmenimis tam, kad bet kokie neigiami tokių sutarimų padariniai būtų sumažinti iki minimumo. Dėkoju. Kaputo. Grazie, prezidente. La politika komerciale dell'Unione. Dėkoju, pirmininkė. ES priekybos politika, ypač tarptautinė priekybos politika, yra mums didžiulis rūpestis sakykime, CETOS dėrybos buvo visiškai nekorektiškos. Europoje protestuoja, buvo protestuojama prieš tokius susitarimus. Mes žinom, kad e, vertės kūrimo grandinėje smulkės sudinės įmonės yra labai svarbios, o laisvosios priekybos susitarimai neturi baigtis tuo, kad jų pasiekmės pasiekoje smulkioms ir vidutinėms įmonėms tektų didžiulis krūvis ir joms reikėtų konkuruoti su didži didžiaisiais koncernais. ES reikia daryti viską, kad, kad e, nebūtų vykdomas socialinis ir kitoks dempingas. Taip pat reikia saugoti ir darbuotojų teisės. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tas sritis, kurioje ES yra ypač e, stipri ir negalima jų atiduoti kitiems. Ponas Morijas. Ačiū, pirmininkė. Laisvos priekybos susitarimai sužlugdė šalių ekonomikas, išsivyščiusių šalių ekonomikas. Tuo pačiu metu buvo atvertos rinkos ir matome, kad juose išnaudojami darbuotojai. Akivaizdu, kad dabar reikia imtis tam tikrų priemonių, reikia daryti spaudimą toms šalims, kurios gamina tam tikrus produktus. Visų pirma, kad jos patvirtintų, pasirašytų tarptinės darbo organizacijos konvencijas. Taip pat turime labiau siekti ginti žmogaus teisės, bet to sustarimuose turi būti ir nuostata dėl aplinkosaugos. saugos ir neturime leisti, kad būtų naudojamas vaikų darbas arba priverstinis darbas. Manau, kad tai yra būtinos priemonės, kad tarp pasikeistų supratimas apie tarptautinę priekybą. Dabar ponas Jakovčič. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Areną parengus puikų pranešimą turime būti atviri. Europos Sąjunga turi moralinę tvirtybę kurti verti, vertės grandinę pasaulyje. To negali padaryti niekas kitas. Ir manau, kad mes ir turime pasiūsti tokį signalą ir šiandien, ir rytoj balsuodami. Norėčiau akcentuoti keletą svarbių dalykų. Visų pirma, tai, kad daugelie šalių naudojamasi pigių, per daug pigių darbų. Taip pat reikėtų akcentuoti ir mokestinių rojų, mokesčių vengimo ir kitokio mokestinio sukčiavimo problemą. Ir aplinkos gamtos niokojimą kai kuriuose šalise. O juk mes už tai mokame, nes ES yra didžiausia donorė, ji padeda šalims, su kuriomis yra sudariusi laisvos priekybos susitarimus. Apskritai manau, kad pranešimas yra išsamus ir galime jį, jį palaikyti. Ačiū, baigėme spontaniškus pasisakymus, dabar žodis ponui Arijas Kanietė. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Na, visų pirma, noriu padėkoti e, parlamento INTA komitetui ir poniai Arenai už dėmesį skirtą šiam klausimui ir darbą rengiančią pranešimą. Komisija kalba apie tvarų vystimąsi savo darbo tvarkiai iki 2030 metų, kur kalbama ir apie investicijų politiką. Taip pat yra vykdoma e, atsakomybės, e, įmonių atsakomybės politika ir noriu priminti, kad įmonių socialinė atsakomybė daugiausia yra savanoriškas e, procesas. Įmonės prisima atsakomybę už procesus, kurie vyksta visuomenėje. Europos Sąjungos investicijų politikoje uh, ir pastarojo meto sustarimuose yra numatytos e, kilmės taisyklės ir dėrybose komisija e, skatina priimti atitinkamas viešųjų pirkimo ir intelektinės nusavybės nuostatas. Ir mes taikome veiksmingas priemonės prieš korupciją ir e, skatiname tvarius viešuosius pirkimus. Tai susitarimais taip pat skatiname ir įmonių socialinę atsakomybę ir atsakingą verslo elgesį. Mes taip pat e, numatome privalomus e, įsipareigojimus laikytis tarptautinių darbo standartų ir vadovautis e, tam tikromis ginčių sprendimo procedūromis. Mes taip pat dirbame ir EBPO ir e, rengėme e, tinkamo tikrinimo gairias, kuriuose E, netiesiogiai kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. O kalbant apie lyčių aspektą, komisija e, plėtoja atitinkamą priekybos politiką. E, tam tikrų priemonių buvo imtasi šiemet, vėliau bus siekiama labiau įtraukti lyčių aspektą į dvišalius ir daugiašalius susitarim, priekybos susitarimus. Kalbant apie kitą politiką. Komisija imasi įvairių veiksmų susijusių su pasaulinėmis vertės grandinėmis. Įgyvendiname gebėjimų kūrimo e, programas, kurios padeda besivystančiom šalims įgyvendinti reformas, kad jų e, sistema atitiktų darbo ir kit, aplinkosaugos ir kitus standartus. Mes matome, kad vis daugiau įmonių pradeda vadovautis jungtinių tautų e, verslo principais dėl sąžiningo verslo. Ir Mes taip pat stengiamės užtikrinti ir tinkamas darbo sąlygas, e, profesinę sveikatą, socialinį dialogą, taip pat kovojame su vaikų darbu, priverstiniu darbu vertės grandinėse. Mes taip pat e, dalyvaujame ir tarptautinės privatinės teisės konferencijoje, kur vyksta dėrybos dėl tam tikrų jurisdikcijos taisyklių trečiųjų šalių atžvilgių. Taip pat ES yra priemusi teisės aktų dėl įmonių socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo elgesio. Pateiksiu porą pavyzdžių. 2004 14 metų e, fin, finansinių duomenų neatskleidimo direktyvą. Ten yra numatytas reikalavimas įmonėms, kurios turi daugiau negu 400 darbuotojų, atskleisti informaciją susijusią su aplinkosaugos standartų laikymosi, taip pat e, korupcijos srityje ir taip toliau. Taip pat di, kitoje direktyvoje numatėme griežtas priežiūros taisyklės bankams, apskaitos įmonėms ir panašiai. Mes visus šiuos darnaus vystimosi klausimus sprendžiame ir kitose kontekstuose ir Europos komisija yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu šioje srityje. Ačiū.